Hanno votato tutti? Ar jau visi balsavote? Ar ir balsų skaičiuotojai pabalsavo? Kągi skelbiu balsavimą baigtą ir dabar kviečiu visus balsų skaičiuotojus susirinkti į salę ir skaičiuoti balsus. Dabar posėdis yra sustabdomas ir va, varpelio suskambėjimo paskelbsime, kada bus paskelbtas posėdis atnaujintas.